Dear colleagues, good morning. Labas rytas, mėly kolegos. Sveiki, sveiki susirinkę į mūsų komiteto šiandienos posėdį. Norėčiau pradėti nuo 16 punkto pirmininko informacija pirmininko pranešimai apie koordinatorių sprendimus. Visų pirma, turiu Jūs informuoti, kad ponė Regner yra paskirta pranešėja dėl Januš Korvin Mikke imuniteto atšaukimo Jūri komitetas ketina prašyti asocijuoto komiteto statuso, rengiant imko pranešimą apie skaitmeninės vien, e, bendrosios rinkos aktą. Mūsų komitetas turėtų paskirti vieną pilną vertinarį, tai yra pirmininką ir tris pakaitinius narius, e, rengiant šį pranešimą. Ponas Zviefka yra pakeistas pono Džambovski, e, turi atstovauti mus e, baudžiamosios teisės kontaktinėje grupėje. Taip pat jūrai turės e, birželį ar e, liepą pareikšti nuomonę dėl biudžeto. Taip pat komitetas gali nuspręsti pranešėjai teikti pakeitimus. Koordinatoriai patvirtina bandomuosius projektus. Visų pirma, dėl grėsmių modelio Europos parlamento nariams ir antra, atvirų duomenų panaudojimas ES teisėkuros procese, ypatingai kalbant apie biudžeto procesą. Trečiasis bandomasis projektas ES teisė, kuri būtų automatiškai nuskaitoma, buvo sustabdytas. E, mūsų komito, komiteto misija į Ukrainą bus koordinuota su Ukraina, tas pats pasakytina apie mūsų misiją į Vašingtoną. Esame taip pat informuoti, kad jūri nariai dalyvaus misijoje į Silikono slėnį. Taip pat ketiname pakviesti pana Batystą į ateinantį jūri posėdį ir mes taip pat imsimės e, renkti atsakymą į privatų klausimą dėl nemokumo. Eisime dabar prie 17 punkto e, Teisės tarnybos informacija apie e, naujosios redakcijos teisės aktų rengimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Šį rytą norėčiau Jums pristatyti teisės tarnybos atliekamas darbus, siekiant supaprasinti teisėkuros procesus, ypač kalbant apie <clears throat> teisės aktų kvalifikavimą ir reformą. <clears throat> Čia, žinoma, daugiausiai siekiama sumažinti biurokratinę naštą, tačiau taip pat siekiama ir priartinti ES teisės aktus prie piliečių. Dažnai mūsų teisės aktai yra keičiami ir e, tie pakeitimai vykdomi labai fragmentuotai. Jūs be abejonės matėte teisėkuros pasiūlymus susijusius su tam tikromis teksto dalimis ir kuriuose yra pateikiamos nuorodos į kitus teisės aktus, į kitus straipsnius. Ir kuomet dokumento tekstas yra patvirtinas, jeigu jis yra pakeistas tris ar keturis kartus, tai e, tos teksto dalis yra visiškai nesuprantamos, neįskaitomos. Luksemburgo teismas todėl parengė konsoliduotus teisės aktų tekstus ir mes juos naudojame praktinėme gyvenime, tačiau tie tekstai dokumentų iš tiesų nėra galiojantis. Taigi jie atspindi atspindi e, galiojančius teisės aktus, e, tačiau jie patys nėra galiojantis teisės aktai, dėl to kyla grėsmė teisiniam saugumui. Sėkiai spręs šią problemą, 2004 metais buvo pasirašytas tarp, tarp institucinis sustarimas dėl teisės aktų kodifikavimo, kuriuo buvo nustatyta supaprastinta ir pagreitinta procedūra siekiant kodifikuoti e, nuotinės teisės aktų dokumentus. Be to 2002 kitas tarp institucinis susitarimas leido patvirti naujas teisės aktų redakcijas ir e, konsoliduoti tas dokumentų dalis, kurios nesikeičia ir parengti e, iš karto tokius teisės aktus, kurie įsigaliotų. Parlamentas jūsų komiteto iniciatyva nuolat ragino, kad e, ta, tas redakcin, tie redakciniai pakeitimai taptų normale praktika, <clears throat> tačiau vis dar taip nėra. Iki šiol parlamento darbo tvarkos taisyklėse yra numatytas parlamentui, tai yra jūs komitetui tam tikras specifinis vaidmo, dalyvaujančiose dviejose procedūrose, dalyvaujant e, vykdom, vykstančiose diskusijose ir pateikiant savo <clears throat> nuomonę dėl konsoliduoto teisės akto tam, kad nepakeista atitinkamo teisės, atitinkamo teisės akto dalis liktų ir toliau galioti. Teisės reikalų tarnyboje yra tinkama darbo grupė, kuri atlieka visą techninį darbą susijusiu su šių teisės aktų konsolidavimu. Taip pat mūsų darbo grupė vykdo redakcinio techninio pobūdžio teisės aktų peržiūrą ir kokybės patikrinimą Ypač tai svarbu siekiant tikamai perkelti direktyvų nuostatas, todėl manau, kad tas atliekamas darbas iš tiesų yra labai naudingas siekiant pagerinti teisėkuros darbą. Aš norėčiau suteikti žodį ponai Ryčiai, kuris galėtų dabar jums paaiškinti ir pristatyti tas techninius atliekamo darbo aspektus. Prašau. Eh, merci, madame. <coughs> Dėkoju poniai direktoriai, e, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Aš norėčiau Jums paaiškinti, ką konkrečiai mes darome, kalbant apie kodifikavimo ir naujų redakcijų rengimo techninį darbą. Pone direktorė kalbėjo apie kitus, kitą mūsų veiklą, kitus darbus. Tarp institucinis kodifikavimo susitarimas yra dabar siūloma nauja redakcija. Dėl jo buvo deramasi siekiant e, sutvarkyti tam tikrus teisės aktus, pakoreguoti juos ir tą padaryti oficialiai, ne vien tik tai techninių konsultacijų lygmenių. Taigi kalba eina apie gan delikatų darbą, nes reikia sukurti tą susitarimą pagal veikiančius teisės aktus ir siekiant tokiu būdu paspartinti kodifikuotų tekstų ir pertvarkytų tekstų prieimimo procedūrą, nes priešingų atveju kyla rizika, kad šiek tiek atsiliksime nuo tam tikrų jau modifikuotų, tam tikrų tekstų modifikavimo ir tuomet tas darbas praras prasme. Taigi pagal tarp institucinį susitarimą yra numatyti įpareigojimai laikantis sutarties nuostatų teikti kodifikavimo ir naujos redakcijos pasiūlymus ir tam tikslui reikia pirmiausia išsiaiškinti, ar kodifikavimo darbas atliktas tiksliai ir teisingai. Ir tą darbą atlieka trijų teisės tarnybų e, parlamento tarybos ir komisijos darbo grupė teisininkų ir jie tikrina tuos kodifikuotus tekstus arba e, naujos redakcijos kodifikuotą naujos redakcijos teksto kodifikuotą variantą, siekiant išsiaiškinti, kad ar ir netlieka jokių esminių, žiūri, ar nėra atlikti esminiai pakeitimai, ar, ar tie pakeitimai yra tik tai techninio pobūdžio. Tas darbas vyksta trišalių pagrindų, trijų, darba, bendradarbiaujant trims e, trijų institucijų teisės tarnyboms. Ir tokiu būdu parengiama nuomonė, kurioje pateikiama e, numatoma suteikiamas autorizavimas atlikti tą modifikavimo ir e, kodifikavimo darbą, e, siekiant, kad primtas teisės aktas atitiktų jau veikiančius teisės aktus ir tas modifikavimas, tiksliau, tas, ta nuomonė yra e, patvirtinama jau atlikus visą lingvisnį darbą. Kodifikavimo darbas atliekamas e, dėl kelių teisės aktų e, susijusių su 2004 metų plėtra ir taip pat e, naujos redakcijos rengimas turi vykti pagal įprastinę e, procedūrą, tačiau dėja ne visuomet taip yra. Ir mes matome, kad labai sumažėjo naujos redakcijos pasiūlymų skaičius ir tas kodifikavimo darbas yra kaip ir techninio pobūdžio, jis įvyksta gan uh, sklandžiai, o kalbant apie naujas redakcijas, naujų redakcijų rengimą, tai jau susiję su modifikavimu ir pakeitimu atsižvelgiant į veikiančius teisės aktus, tas darbas irgi vyksta e, pakankamai gerai. Taigi, turint tai omenyje, galbūt reiktų užduoti klausimą, e, kokių galėtumėme čia numatyti sprendimų. Mes e, tam tikslui visuomet bendraujame su komisija, siekiame, kad būtų pateikti pasiūlymai dėl naujos redakcijos teksto, kai tik tai įmanoma ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime per kitą parlamento reglamento naujos redakcijos e, pasiūlymą imtis e, daugiau iniciatyvos šioje srityje. Dabar žodis kolegai, ponui Mendelo, kuris pristatys nau, kitą veiklos rytį, redakcinį darbą ir direktyvų perkelimo darbą. E, thank you, Mr. Chairman, thank you, Guido. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū, Gvido. Labas rytas. Labai trumpai pakalbėsiu apie teisės aktų peržiūrimo ir direktyvų perkelimo veiklą. Kalbant apie teisės aktų peržiūrėjimą, jau du metus analizuome visus teisėkurus pasiūlymus, kuriuos teikia komisija, lygindami su geresnės teisėkuros kriterijais, e, kurie kyla iš 98-2003 metų tarp institucinių susitarimų. Tie du tarp instituciniai susitarimai iš esmės kalba apie dviejų tipų reikalavimus. Reikalavimus susijusius su uh, pasiūlymų struktūra ir formaliu išdėstymu ir e, reikalavimus susijusius su tų pasiūlymų pagrindimu ir poveikio vertinimu. Pirmieji reikalauja, kad būtų aiškinamasis memorandumas, konstatuojamosios dalys, įgyvendinimo straipsniai, įvadas, apibrieštis, jeigu jų reikia ir taip toliau ir panašiai. Šia prasme nelabai daug ką yra pasakyti, nes e, įve, išanalizavę daugiau kaip šimtą pasiūlymų prieėjome išvados, kad daugiau ar mažiau tie kriterijai, kurie numatyti tarp instituciniuose susitarimuose komisijos yra e, gerbiami, jų laikomasi. E, tie reikalavimai galbūt ir kitokie negu prieš 15-20 metų, bet vis tiek e, šio laikinių reikalavimų laikomasi. E, aptikome keliais atvejais, kad pavyzdžiui, kad e, trūko konstatuojamusias dalies, kuri turėjo paremti tam tikrą nuostatą dokumente, bet tokie atvejai yra išimtiniai. Tačiau rezultatai nėra tokie geri, kai kalbame apie kitą kriterijų grupę tų, kurie yra susiję su pasiūlymų pagrindimu pagal tarp institucinius susitarimus, aiškinamajame komisijos pasiūlymo memorandume privalo būti išdėstyta konk e, išdėstytas konkretus pagrindimas remiantis proporcingumo ir subsidiarumo principais. E, O tai reiškia, kad mes tikimės, kad e, paprastai e, būtų logiškai išdėstyta, paaiškinant, kodėl e, tas teisinė, ar, ar tas teisinės pasiūlymas nesiekia daugiau, negu kad išdėstyta siekiant tam numatytų rezultatų ir kodėl reikia veikti ES lygmenio. E, paaiškinimo memorandumuose beveik visada yra dalis skirta proporcingumui ir subsidiarumui, tačiau pastebėjome, kad daugeliu atveju tose dalyse trūksta turinio. Naudojami standartiniai e, sakiniai arba e, tokia žiedinė logika, e, kai nepaaiškinama kodėl iš tikrųjų reikia to teisės akto. Žinoma, yra ir e, tokių atvejų, kai e, pasiūlyme gana plačiai kalbam apie proporcingumą ir subsidiarumą. Kalbant apie poveikio vertinimą, naujesnį reikalavimą, mes pastebėjome, kad paprastai daugumoje teisėkros pasiūlymų yra dalis skirta poveikio vertinimui. Poveikio vertinimas yra aprašomas, kartais nurodomos ir komisijos vidaus administracinė procedūra. Ko dažnai trūksta, o tai yra numatyta tarp institucinėme susitarime, yra paaiškinimas e, dėl sąsajų tarp poveikia vertinimo išvadų ir skirtingų variantų, kurie tame vertinime yra išdėstyti ir politinių pasirinkimų, kurie ir nulėmė, kokie bus pasiūlymo pagrindiniai elementai. Taigi kažkas, kas e, yra vieno ar kito dalyko ekspertas, galėtų pats tokią sąsąją suprasti, bet tai nėra aiškiai išdėstyta aiškinamajame memorandume, o to reikia, reikėtų tikėtis. Taigi, e, savo analizės pagrindų mes renkame tam tikrą statistiką, užpildome tam tikras formas ir pateikėme e, savo pastabas e, dokumento paraštėse. E, mums įdomu išgirsti, ar toks mūsų darbas jūs domina, ar galbūt mes galėtume e, pateikti kažkokį kitokį savo darbo rezultatą, kuris jums būtų pravartus jūsų veikloje. Na ir keletą žodžių apie direktyvų perkelimą per pastaruosius metus stengiamės stebėti, ar valstybės narės laiku perkelia direktyvas. Mūsų ketinimai buvo pasitikrinti, kaip veikia e, informavimo sistema ar valstybės narės e, tinkamai ir laiku informuoja komisiją apie perkelimo priemonės. Mūsų Darbo priemonė čia yra Eurolex duomenų bazė, kur dabar yra ir dalis skyrius skirtas nacionaliniams priemonėms ir konkrečiai perkelimo priemonėms. Ir reikia pasakyti, kad mm, nors mes iki galo to darbo dar neatlikome, vis tiek e, esame šiek tiek nusivylę pamatėme, kad Eurolex būtent ši dalis nėra labai tiksli. Jeigu remtumės vien Eurolex, turėtume daryti išvadą, kad daugeliu atveju e, valstybės narės nelaiku informuoja apie perkelimo priemonės, bet tai netitiktų tikros, e, nes mes atlikome nacionalinių domenų bazių patikrą ir pamatėme, kad iš tikrųjų egzistuoja teisės aktai, kurie perkelia direktyvas, bet tai neatsispindi Eurolex duomenų bazėje. Tai reiškia, kad bent jau kol kas mes neturime priemonių, kad galėtume e, tiksliai šią užduotį atlikti. Dėkui. Well, uh, I think that uh, on behalf. Manau, kad uh, šio komiteto vardu galiu Jums padėkoti už šis prezentacijas, nes gauta informacija yra labai svarbi ne tik komiteto kasdieniam darbui, jo sekretariato taip pat, tačiau taip pat yra labai svarbi rengiant tarp institucinį sustarimą dėl geresnės teisėkuros. Tai Manau, kad ši informacija galėtų ženkliai prisidėti prie šio susitarimo turinio ateityje. Labai ačiū, galbūt kas nors e, norėtų užduoti klausimus iš komiteto narių. Ponas Marinio Pinta, prašau. Norėjau neklausimą užduoti, tačiau dar kartą pabrėžti būtinybę kodifikuoti ES teisę, tai yra būtina mūsų piliečiams, siekiant sustiprinti piliečių teisų apsaugą, tačiau taip pat Europos teisės kodifikavimas yra labai svarbus ir Europos verslui, tam, kad kad galima užtikrinti jam teisinį saugumą, kad verslo įmonės geriau būtų susipažinusios su galiojančiais teisės aktais, teisės kodifikavimas, tai dar vienas žingsnis e, siekiant populiarinti Europos teisę, kad būtų galima geriau susigaudyti galiojančiose teisės aktuose. Aš Šiuo metu tų teisės aktų yra labai daug, jie vienas kitam prieštarauja ir e, įmonėms, kurios turi spręsti tam tikras teisinės problemas, labai sunku yra Europos teisę pasinaudoti. Taigi, <clears throat> būtina šį darbą remti ir palaikyti pasitelkus visas įmanomas teisinės priemonės. Ir, e, Man tikrai stebina tas pasakymas, kad nėra pakankamai lėšų, kad tas darbas būtų dirbamas. Parlamentas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad būtų skiriama lėšų pakankamai, kad tie kodifikavimo darbai būtų tesiami ir kaip įmanoma greičiau būtų pabaigti. Labai ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti, ponas Andersonas? Praėjusios kadencijoje, praėjusios kadencijoje dirbę žmonės klausė, kodėl komisija e, šią kadenciją mažiau teisės aktų peržiūri ir kodifikuoja ne anksčiau. Ir jūs atkapėte į tai dėmesį taip pat kalbėdami, apie tai galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau informacijos pateikti būtent šią temą. Ačiū. Iš tiesų komisija turėtų šį klausimą atsakyti, mes galime tik spėlioti, kur yra šios problemos esmė. Ir, ir e, e, manau, kad e, kalbant ne apie kodifikavimą, bet apie peržiūrą teisės aktų, kartais komisija teigia, kad jos teisiai, inicijuoti teisės aktus kyla grėsmė. Dažnai, kai teisės aktas yra peržiūrimas, tai viena to proceso dalis yra kodifikavimas ir kita dalis sudaro nauja, naujo teisės akto dalis. Teoriškai parlamentas kaip e, teisėkuros institucija gali dalyvauti tik tai svarstant naują dalį, o ne senąją. Tačiau labai dažnai taryba ir parlamentas teikia pakeitimus tai nemodifikuojamai, nekeičiamai teisės akto daliai, kuri nėra teisėkuros pasiūlymo sudėdamoji dalis ir būtent dėl to kyla problemų. Savo darbo tvarkos taisyklėse turime straipsnį, kuriuo bandoma apriboti peržiūrimo teisės akto pakeitimų skaičių. Tačiau kartu yra sudaromos galimybės labai lankščiai vertinti tuos pakeitimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti suderinamumą teisės aktais su kitais teisės aktais. Ir tokiu, tokiais atvejais pakeitimai yra teikiami netgi ir tai nekeičiamai teisės akto daliai ir taryba netgi labai daug daugiau tokių pakeitimų teikia nei mes ir komisija šiuo atveju negali kontroliuoti savo pačios inicijuojamos teisės akto savo pačios inicijuojamo teisės akto procesu. Taigi, dėl to ir buvo bandoma prieš kelis metus atitinkamai griežčiau pakeisti darbo tvarkos taisyklės, tačiau plenarinėje sesijoje buvo pakeistas atitinkamas darbo tvarkos taisyklių straipsnis į atviresnį, į netokį griežtą. Tačiau jeigu pakeistume tas taisyklės dabar, tai e, ir e, suteiktume tam tikras garantijas patikinimus komisijai, kad jos teisės aktų pakeitimo iniciatyvos e, nebus keičiamos, tai galėtume tikėtis daugiau atitinkamų komisijos pasiūlymų. Norėčiau, kad komisijos teisės tarnybos atstovas panas Čemalis sureaguotų, prašau. Simply... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti parlamento teisininkams už tai, kad jie labai aiškiai išdėstė pagrindinės priežastis, kodėl komisija dėja šiuo metu negali teisės aktų rengėjams suteikti tiek daug pasiūlymų dėl naujų redakcijų, kiek norėtumėme. Tiesiog dėl to, kad labai plačiai yra interpretuojamos darbo tvarkos taisyklės parlamente. Mūsų manimu, neteisingai buvo manoma, kad bus įmanoma ir parlamentui, ir tarybai siūlyti papildomus pakeitimus, lyginant su pirminiais pakeitimais, kurie yra įtraukiami į naująją redakciją, kurią pasiūlo komisija. Ir susilaukėme labai stiprios reakcijos, buvo apsikeista laiškais tarp dviejų institucijų pirmininkų dėl šio klausimo. Ir yra noro išspręsti tą problemą. Tikėtina, tą pavyks padaryti šiek tiek pakoreguojant parlamento darbo tvarkos taisyklės. Tačiau, aišku, komisija ne, negali čia dėl to nieko įtakoti ar padaryti, padaryti kokios tai įtakos taisyklių keitimui. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Tuomet norėčiau pirmiausia padėkoti už pristatymą dar kartą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pono, sveikiname pono Mendulą pasiūlymą įsitraukti į šią procedūrą ir dažniau iš jūsų gauti nu, informacijos. Mes su sekretariatu kalbėjomės, kad um, sekretariato darbuotojai su jumis palaikys ryšius, kad būtų galima galbūt padaryti kažkokias tai trumpas šio pristatymo išvadas, kad tas išvadas galėtumėme pristatyti visiems komiteto nariams, nes tai yra įdomios ir labai svarbios išvados. Taigi dėkoju, kad atvykote šiandieną. Uh, now, uh... Dabar tęsėme darbą ir dabar bus šeštas klausimas – nuomonės projekto svarstymas, pranešimo projekto svarstymas. Kalbame apie ES teisės aktų taikymą ir ponas Rysogonos yra mūsų pranešėjas. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, prieš keletą mėnesių patikėjote man uždavinį parengti pranešimą, kuriame būtų išdėstoma parlamento reakcija į 30 ir 31 komisijos metinę ataskaitą apie, to, apie tai, kaip taikomi ES teisės aktai. E, mano manimu, tai labai svarbus pranešimas ir šiame pranešime turi atsispindėti ir taupimo priemonių poveikio vertinimas, kalbant apie tai, kaip tai veikia pagrindinės teisės įvairiose ES valstybėse narėse. Laikotarpis, kuris e, atsispindi tose dviejose komisijos ataskaitose, leidžia nušviesti šią problematiką, nes būtent per tą laikotarpį taupimo priemonės buvo primestos valstybėms narėms komisijos Centrinio banko ir Tarptautinio valiutos fondo trejeto. Taigi šiame kontekste aš bandžiau akcentuoti, kad ES teisės aktų įgyvendinimo klausimas netinkamai ir nepakankamai buvo vertinamas anksčiau, nes svarbu ne tik tai, kaip ES valstybės narės perkelia, interpretuoja ir įgyvendina ES teisės aktus, Taip pat svarbu, kaip ES institucijos pačios interpretuoja, gerbė arba visiškai negerbė ir įgyvendina pirminę ES teisės te, teisyną, pirminį teisyną, kai yra patvirtinami ir primami antriniai teisės aktai. Ir kiek padeda valstybėms narėms teisingai gyvendinti ES teisės aktus ar priešingai sudaro kliūčių. 17 ES veikimo starties straipsnis numato komi, pagrindinį komisijos vaidmenį, tai yra ES teisės aktų sergėtojo vaidmenį. Taigi turime prižiūrėti, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, kalbant ir apie valstybių narių rezultatus ir praktiką ir ES institucijų praktiką, kai yra primami antriniai teisės aktai, siekiant išvengti pirminės, teis, pirminės teisės pažeidimų ar kitų pagrindinių teisų pažeidimų. Nors tiesa, kad pirminė atsakomybė už teisingą ES teisės aktų gyvenimą ar pritaikymą tenka valstybėms narėms, tačiau tai nereiškia, kad ES institucijos neprivalo pačios gerbti pirminių teisės aktų, priimdamos antrinius teisės aktus arba nuspręsti arba primesti valstybėms narėms ekonominę, socialinę ar kitokią politiką. Apibendinamas galiu pasakyti, kad šiuo pranešimu nebandau sumenkinti to turinio ar e, esminių dalykų, kalbant apie ES teisės aktų pritaikymą anksčiau, tačiau aš čia bandau išryškinti vieną naują aspektą, būtent bandau atsižvelgti į naujus poslinkius daugelį ES valstybių narių ir mielai išklausyčiau jūsų pastabų. Ačiū. Thank you very much. So the, are there any comments? Dėkuoju, taigi ar būtų kokiu nors pastabų? Ponas Radėv. Ačiū pirmininkė, kolegos. Šio pranešimo išvadas rodo, kad e, nesavalaikis ES direktyvų įgyvenimas e, lemia netinkamą ES teisės taikymą. Turime paremti, e, paminėti čia e, piliečių ir institucijų vaidmenį, nulemant ar laikomasi ES teisės. Jų vaidmo yra labai svarbus. Tuo pat metu turime paminėti, kad uh, nuo 2900 iki 1300 sumažėjo skaičius atvejų, kuomet buvo pradėta teisės akto nesilaikymo procedūra. Tačiau mums šioje procedūroje reikia daugiau skaidrumo, kad ir piliečiai Europos parlamentas gautų tinkamą informaciją. Pagrindinė atsakomybė įgyventinant ES teisę tenka valstybėms narėms, bet tai nereiškia, kad institucijos gali nekreipti dėmesio į pirminę ES teisę savo teisėkuros darbe. Todėl būtina turėti administracinės procesinės taisyklės, kuris būtų bendros uh, visoms institucijoms tai nulemtų tinkamą procedūrų ir piliečių teisių laikymasi. Dėkoju. Kokiu kitų pastabų būtų? reikėtų, kad būtų daugiau pasisakančiųjų, nes jeigu jų nebus, teks daryti kavos pertraukėlę. Kaip žinote, tradiciškai balsuoti praeidame 10 valandą. Na, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Dėkojame pranešėjui, baigiame šio punkto svarstymą ir labai prašau vėl e, susirinkti salėje kelias minutės iki dešimtos, kad galėtume lygiai dešimtą pradėti balsuoti.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 kartą labas rytas, ponios ir ponai. We are beginning to vote. Pradedame balsavimą. Pasirenkite balsavimo korteles. Negalėsite naudoti savo vizą kortelę. Yes. We begin the vote on, on the amendment. Pradėsime balsuoti dėl 2007 metų 36 direktyvas dėl akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimo. So, uh, compromise number. Taigi, pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 143 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pone Zvievka, dėkoju. Pane pirmininkė, aš e, norėčiau skubiai paprašyti štai ko per balsavimą. Jeigu yra prašoma pasitikrinti dėl balsavimo, tai turi daryti tik tai tie, kurie balsuoja, o ne jų padėjėjai ar patarėjai. Savame suprantama, taigi pradedame balsuoti elektroniškai. Yes. Vote... Regis, mano balsavimo įranga neveikia. Nieko nevyksta, kai paspaudžiam, paspaudžiam mygtuką. Šiuo konkrečiu atveju balsuoju už. Let's read it. remembers uh, one she votes, that's one.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 Yes, I close the vote. Balsavimas baigtas. Okay. We plus two. It's, it's adopted. Pritarta. Uh, 144 in favor. 144, kas už, prieš, kas susilaiko pritarta. Šimtas keturiasdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 147, kas už prieš, susilaiko atmesta. Ekon 31 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Kom, penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Čia parašyta, kad yra ir žodinis pakeitimas. Tad ar jau priimta, ar dar ne. Niekas neprašė žodinio pakeitimo jis įtrauktas jau į tai, dėl ko balsavome. Ar kaip žodinis pakeitimas, ar kaip normalus pakeitimas. Jeigu kaip žodinis, aš prieštarauju. prieštarauju. Oral amendments can only be submitted by žodinius pakeitimus galima teikti tik tai vienbalsiai. Taigi be žodinio pakeitimo, atsiprašau. Yes, uh, please, uh, let's vote on. Balsuokime dėl 42 pakeitimo dar kartą, be žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinsime. Open the vote.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 Yes. 200. No, no, no, no, no, no sorry. Eight. Eight. Uh, compromise 8, please. Aštuntasis kompromisas. Atskirai dalimis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Balsuojame dėl viso kompromiso. Mr. Kofera, Koferati, check, okay. Turime pasitikrinti dėl atskiro balsavimo. Uh, uh, Norėčiau štai ką pasakyti. Yra dvi dalys. Balsavime dėl pirmosios, o dabar antroji. zawsze jeżeli występuje takie, taka sytuacja najpierw powinniśmy najpierw powinniśmy głosować z... kai e, iškyla tokia situacija tai pirmiausia reikia balsuoti atskirai dėl dalių o paskui dėl kompromiso bet negalima pirma dėl kompromiso o paskui dėl dalių Dėl dalies mes jau balsavome. No, noi dobbiamo votare, come dice Zviecka, ma abbiamo votato. Reiktų balsuoti taip, kaip ponas Zvievka sakė, bet balsavome atvirkščiai, turime pakartoti balsavimą dėl atskiros dalies, o paskui dėl visko. dėja įvyko nesusipratimas. Sakėte, dėl visko reikia balsuoti. Taigi pirmiausia, dėl atskiros dalies, o paskui dėl visko. To make it, uh, to make it clear, we will uh, vote now one... Kad būtų aišku, dar kartą balsuosime dėl uh, atskiros dalies, o tada balsuosime dėl visko. Buvo reikalavimas, uh, kad tai padarytume elektroniškai, balsuokime elektroniškai dėl atskiros dalies. Okay, so we have to have this voting against. Against. Rejected. Yes? Rejected. Uh, it was rejected. Atmesta. O dabar balsuosime dėl viso kompromiso. Kas už, kas prieš. kas susilaiko atmesta. Let's check. Pasitvirtinkime, pasitikrinkime. Sorry, adopted. Atsiprašau, patvirtinta. We go to nine. Amendment, uh, compromise nine. Devintasis kompromisas dabar. Vėl dalimis. Taigi dėl atskirosios dalies kas už. Dėl atskirosios dalies. Against. Kas prieš? susilaiko atmesta. Už visą kompromisą. Kas už? Prieš. Shall we check better? Reikia pasitikrinti. Adopted. Pritarta. Deš, dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš? Pritarta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisas. Yra pakeitimas žodžio Mr. Koferati, are you proposing the oral amendment? Pane Koferati, ar jūs teikiate pakeitimą žodžiu? Aš manau, kad turime balsuoti kaip ir anksčiau. Pradėti nuo paskutinės atskiros dalios 5, 4, 3, 2, 1 dalys ir paskui žodinis pakeitimas, o jau tada paskui kompromisas. Jeigu laikytumės pono Zviefkos anksčiau pasiūlyto, pasiūlytos procedūros. E, pone Vikstrom, e, toks balsavimas man visiškai nepriimtinas. Visų pirma, turime sustarti dėl procedūros. Ar balsuojame pirmiau dėl žodinio pakeitimo, dėl atskirų dalių. Šiuo atveju nėra jokios e, indikacijos iš jūsų pusės, ar dėl žodinio pakeitimo, ar dėl atskirų dalių mes balsuojame. Jeigu jūs siūlote žodinį pakeitimą, tvarkoju, bet aš tam prieštarauju. Jeigu mes dabar balsuosime dėl žodinio pakeitimo, mes priešinamės. Pasisakome prieš. Uh, if, if Mrs. Uh, Wikström is opposing to the or Jeigu ponia Wikström pasako prieš žodinį pakeitimą, tada žodinis pakeitimas atkrenta, tada balsuosime dėl atskirų dalių nuo, nuo penktosios dalies. Taigi penktoji dalis, kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime. Adopted. Pritarta. And now Yes, we vote on the compromise. Balsuojame dabar dėl kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. So. Compromise 30. Uh, compromise number 13. 13 kompromisas. Vėl turime atskiras dalis. Uh, uh, so, we, I, I think we can start from one. Galime šiuo atveju pradėti nuo pirmosios. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečioji, kas už kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar dėl viso kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Keturioliktasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko, pritarta. 15 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 16 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Yes. Amendment uh, 477 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. It has been adopted pritarta. For 78, once again, roll. 478 dar kartą vardinis balsavimas. Pritarta. Keturišimtai aštuoniasdešimtasis Really? Sorry. For... Atsiprašau, 486. Vardinis balsavimas. Pritarta. 487, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuoniasdešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 141, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 85, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. F kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, pasilaiko pritarta Pritarta. G kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. H kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Ekon devintasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Kompromisas K. K. Kas už prieš susilaiko pritarta. L kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. Ekon 13 kas už kas prieš kas susilaiko pritarta. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ekon 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. O kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šimtas trisdešimtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 131 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. P kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Q kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. R kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ekon 23, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo projekto. Ponas Vievka nori pasakyti. Norėjau paprašyti pirmininko padaryti dviejų minučių pertraukėlę, kad galėtume su kolegomis prieš balsavimą pasitarti.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 So, may we continue? Ar galime tęsti? Prieš tęsiant balsavimą noriu Jums pranešti, kad trys politinės frakcijos paprašė balsavimą dėl galiojimų sutikimo perkelti į plenarinį posėdį, ar taip? Pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį pakaktų tam vienos politinės frakcijos pageidavimų, trys frakcijos pageidavo to, taigi pagal 47. Ne, pagal 74 tai pirmininkas atsiprašau. Tai tokia procedūra yra įmanoma, dabar balsuojame dėl pranešimo projekto, kurio e, Vosko Ferati prašo žodžio. Pritariu, reikia balsuoti dėl šio pasiūlymo. Aš pasisakau už tai, kad mes balsavimo pabaigai suteiktume taip pat ir įgaliojimus darybinius darybų, trilogo daryboms. Taigi turime balsuoti dėl šio teikiamo pasiūlymo dabar tos įgaliojimus, įgaliojimus teikimo perkelti plenarnį posėdį. Uh, do you want me to read out uh, the whole provision? Ar norite, kad perskaityčiau visas 74 uh, taisyklės pirmosios dalies nuostatas? Bet koks sprendimas priimamas komitete dėl darybų pradžios, priimamas prieš tvirtinant pranešimą komitete turi būti išverstas į visas oficialiasias kalbas ir išdalintas visiems parlamentariams bei pirmininkų suėgai. Frakcijų prašymų pirmininkų suėga gali nuspręsti įtraukti atitinkamą klausimą į dalies plenarnės, mini plenarnės sesijos darbo tvarkė, kad būtų rengiamos diskusijos ir balsuojama ir pirmininkas nustato tokiu atveju pakeitimų teikimo gautinius terminius. Pone Regner. Aš įdėmiai klausiausi jūsų žodžio, ne jūsų citatos, aš taip neinterpretuoju šių nuostatų, kad automatiškai reikėtų šį sprendimą perleisti pirmininkų suėgai, mes turėtume dabar balsuoti. Ar šį prašymą reikia perkelti, svarstyti ir balsuoti per plenarinį posėdį. Mano frakcija pasisako už tai, kad dabar būtų suteikti įgaliojimai trilogo e, dėryboms. E, e, ar galėtumėte suteikimus minutę laiko pasiskaityti darbo tvarkos taisyklės ir pasitikrinti, kaip dabar elgtis? Uh, Daniel, Daniel, Okay, ladies and gentlemen. Having consulted our legal pasikonsultavęs su teisininkais nusprendėme tęsti balsavimą. 14 e, narių daugumos. 13. Kad būtų steigti įgaliojimai, balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo projekto. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl teisėkuros rezoliucijos, nes projektas prašymo buvo patvirtintas. Rezoliucijai taip pat pritarta, o dabar balsuojame dėl įgaliojimų suteikimo, taip pat elektroniniu būdu. Please, let's do it again. Kartokite, prašau, balsavimą. It has been adopted. Pritarta. Mrs. Wikström. Mrs. Wikström, yes. Pone Wikström paprašė žodžio. Dabar mes turime mano frakcijos prašymų, kad tai yra Alde frakcija, nors galbūt to ir netikite. Aš prašau dabar pagal 74 taisyklę nukelti įgaliojimų suteikimo sprendimą. E, tiksliau, e, leisti pirmininkų suėgiai nuspręsti, ar šis klausimas dėl įgaliojimų, dėrybinių įgaliojimų suteikimo turėtų būti perkeltas į plenarės sesijos darbo tvarkę ar ne. A bardzo proszę, aby. Prašau atsižvelgti ir į tai, kad šiam pasiūlymui pritarė ir Europos liaudės partijos frakcija. Ponas Marija Pinta. Ali frakcija turi du narius ir su manim nepasitarė niekas e, iš mano frakcijos e, ir aš pasisakau prieš tokį pasiūlymą jeigu Nes kolegė neturi teisės kalbėti mano vardu, pirmiausia tai turime įsiaiškinti frakciją. Pirmininkas pakanka vienos frakcijos prašymo perkelti tinkamą sprendimo prieimimą. Pone Vykstrim, aš esu šešėlė pranešėja šiuo klausimu ir, ir aš e, reikalauju Dar kartą frakcijos vardu prašau, kad būtų šis klausimas perkeltas spręsti pirmininkų suėgai. Aš formaliai noriu taip pat e, patvirtinti, kad EKR frakcija pritarė šiam pasiūlymui. Pirmininkas, aš dar kartą kartuoju, kad pakanka vienos frakcijos prašymą. Yeah. Uh, now, yes, Mr. Koferati. Pone Koferačiui žodis. politinio pobūdžio pastabą turėčiau dėl procedūros, kuri yra šiek tiek keistoka. Manau, kad reikėtų gerbti demokratiškai priimtus sprendimus, tuo tarpu čia taip nesielgiame. Pone Zviefka, aš nelabai suprantu, pono Koferačio, mes laikomės visų privalomų demokratinių principų, kurie yra įrašyti į mūsų darbo tvarkos taisyklės, kuo jūs čia stebitės, tokios yra darbo tvarkos taisyklės, jeigu kas nors e, nesutinka su vienokiu ar kitokiu balsavimo rezultatu, tai pagal demokratiškai patvirtas darbo tvarkos taisyklės mes e, galime stengtis jį pakeisti. Tai nėra čia ko stebėtis. Dabar perkime prie kito balsavimo, kuris ir bus daug paprastesnis, tai yra prašymo projektas dėl tarybos rekomendacijos dėl nemokumo procedūros. Ponas Zviefka prašo žodžio. Pana pirmininkė, labai trumpai dar kartą visiems norėjau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Labai džiaugiuosi, kad mes galiausiai baigiame renkti šį dokumentą ir noriu priminti, kad komitete patvirtinome jį prieš kelis mėnesius ir dabar prašau dar kartą balsuoti už jį, kadangi jau baigėsi darybos su taryba. Uh, we vote electronically. Balsuosime elektroniniu būdu, pradėme balsavimą. President, may we ask for silence, please? Yeah. It has been adopted. Pritarta. Now uh, we are going to. Dabar balsuosime dėl mano pranešimo siekiant atnaujinto susitarimo dėl intelektinės nusavybės teisės apsaugos sustiprinimo ES veiksmų planas. Balsuosime keldami rankas dėl pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritartų. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, penktas pakeitimas, kas už. Penktasis pakeitimas dabar, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, dvyliktas pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. pasitikrinkime dėl 15. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pritarta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 18 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 21 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimtas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 20, gerai tikrinamės dėl 20. Pritarta. Vieno balso persvarą. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trisdešimt trečias pakeitimas, kas už. Kas prieš? 33 susilaiko pritarta. 37 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 34 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, kas prieš susilaiko atmestų, sakyčiau, bet pasitikrinkime. Rejected. 36 in favor. <clears throat> Atmestų 36, kas už, kas prieš susilaiko atmestų. Pasitikrinkime dėl 36. Pritarta. Atsiprašau. Pritarta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Dėl 39. Pritarta. Keturiasdešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 41. Kas už, kas prieš susilaiko pritartų. Pasitikrinkime dėl 41. Pone Fos, klausimą noriu užduoti. net ir suprasdamas mūsų padėjų pastangas, mes turėtume išsiaiškinti, kas gali paprašyti pasitikrinti ir kas negali to paprašyti. Jeigu kiekvienas čia gali prašyti pasitikrinti elektroniniu būdu, tai reikia dėl to sutarti, tačiau nemanau, kad taip elgtis būtų tinkamiausia. Mes apie tai jau kalbėjome posėdžio pradžioje ir aš tikiuosi, kad tik parlamento nariai gali prašyti pasitikrinio. Kas prašo pasitikrinti dėl 41 pakeitimo? Jūs prašote gerai, tikrinamės dėl 41. Atmesta. Um. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Kas nors nebalsuoja? Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balsų persvara. Imko pakeitimo trečiojo antrojo dalis. Pirmasis punktas C dalis ant kas už, kas prieš susilaiko pasitikslinkime. It has been adopted. Pritarta. kultūros komiteto trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Pritarta. 47. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 48. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Pirmas imko pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 90. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Imko 2. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Imko 9. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. kultūros penktasis, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pritarta. Kult šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Kult 17, kas už, prieš, sitikrinkime. atmesta. Būdamas čekas labai mėgstu pasitikrinti. 21 kultūros komiteto pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 49 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Pritarta. Penkisdešimtasis kasus, kas prieš susilaiko atmesta. 51. Kas už, kas prieš susilaiko. Nepasitikrinkime. Pritarta 53. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Imko ketvirtasis. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 54. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kult 7. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 59 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 56 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pritarta. Penkiasdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penkiasdešimt aštuntas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 22 inko pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Imko 23, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Imko 24, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, imko 25, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, kulta 26, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, kulta 27, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, kult 28, kas už, kas prieš. Reikėtų šitą turbūt pasitikrinti. Atmesta. 29 kult, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 62 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 60 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 61 kas už kas prieš, susilaiko atmesta. 63. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta imko penktas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Imko septintas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta imko aštuntas, kas už, kas prieš. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Pritartų. Kult 11, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kult 12, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kult 35, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 35 pakeitimas kas už. Ne 65 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 64 kas už, kas prieš susilaiko atmesta.

prieš susilaiko pritarta 69. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Imko dešimtasis antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, susilaiko pritarta. Kult 13, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. pritarta kult 14, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, kult 19, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 75, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 76, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Imko 12 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kult 16 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Galite pasitikslinti dėl kult 16. Pritarta. Aštuoniasdešimt trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 86 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 87. Kas už? Prieš 87. Dar kartą kas už. 87. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 88. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 89. Kas už, kas prieš. 91. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Kultūros pirmas, aštuntasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 93 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt ketvirtas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, imko 14, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 95, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 96, kas už kas prieš susilaiko atmesta, 97, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 98, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 99, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, šimtasis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl šimtojo. Atmest. Šimtas antrasis. Kas už kas prieš, susilaiko atmesta, norite pasitikrinti. Gerai. Atrodė kitaip, atsiprašau. Tik dešimties balsų skirtumas. Imko 13, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, kult ketvirtasis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 104, kas už kas prieš susilaiko pritarta 105, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. E, elektroniniu būdu tikrinamas dėl 105. vicepirmininkas. To pageidauja atmesta nedidelė balsų persvara. Imko 19, kas už, kas prieš, susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime. pritarta. Imko 20, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 106, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 18, kas už, kas prieš, Pat susilaikė. Primta. Imko 17. Ne, sako pirmininkas. 108. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 109. Kas už? Susilaikė. Patvirtinta. 110. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 111. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 112. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Penktas kompromisas. Kas už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Imko 26. Kas už? Imko 26. Kas už? Čia 20 F punktas, imko 26 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Kult 20, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 101 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Tikrinsime. 101 pakeitimas. Patvirtinta. 119 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 120, kas už, kas prieš,

Atmesta. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Imko 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Imko 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Imko 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Kultūros 32. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Atmesta. 23 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Primta. Kultūros 24 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Primta. Kultūra 25 kas už. Kas prieš? Tikriname. Kultūra 25. Priimta. Kultūra 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar balsuojame dėl rezu... E, projekto viso pranešimo elektroniškai. Gal dar vieno trūksta? Priimta. Sveikinu save. Yes. Thank you. You have understood very well. Ačiū. Viską labai gerai supratau. Dabar balsuosime dėl procedūrų ir praktikos, kalbant apie komisijos narių klausimus. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Trečias. Kas prieš? susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ne, sako pirmininkas, tikrinsime. Man atrodo, kad priimta buvo, bet dar pasitikrinkime. Priimta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už. Trečias pakeitimas. Žodinis kas už. Kas prieš? Tikriname. Dabar žodinis pakeitimas numeris 3. Primta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 8 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 11 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Dešimtasis pakeitimas. Primta. 12 kas už? Ne, sako pirmininkas 15. Pakeitimas kas už? 15. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 18 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 16 pakeitimas kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 19. Ne, sako pirmininkas, 20. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Žodinis ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ir dabar elektroniškai balsuosime dėl viso dokumento. primta. Yes, yes. Oh yeah, I should have congratulated you. Yes. I congratulate. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Kavadą.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 Tęsėme darbą ir dabar periname prie 26 darbo tvarkės punkto kartu su 27 ir žodis pranešėjai poniai Vikstrim. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien pasidalinti geromis žiniomis, būtent balandžio 21 dieną dėbininkų grupė dėl prekės ženklo klausimo pasiekė politinio susitarimo, bet man labai sudėtinga tai aiškinti, kai yra tiek daug triukšmo salėje. So Taigi, projektas e, vyko jau dviejus metus. Pirmiausia, gavome komisijos pasiūlymą, po to vasario mėnesį praeitais metais parlamentas e, patvirtino pranešimą ir tada jau dėrėjomės su komisija ir taryba. Ir tikėjomės tikimės greitai pateikti gal, galtinį, galtinai parengtą tekstą, kuris leiks parlamentui balsuoti dėl patvirtinimo birželio mėnesį. Turint omenyje, kad e, vertimai ir teisininkų lingvistų peržiūros turės būti atliktos ir tikimės, kad galiausiai bus e, patvirtintas dokumentas per antrąjį svarstymą, tikriausiai po vasaros atostogų. Pirmiausia, dėkoju kolegų tiems, kurie sėdi salės priekyje. Dėkoju visiems kitiems komiteto nariams, taip pat darbuotojams, puikiems parlamento darbuotojams, kurie labai daug dirbo ir tai yra labai sudėtingas kompleksinis klausimas, techninis klausimas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad visuomet buvo pasirengusi padėti. Ir galiausiai labai šiltai norėčiau padėkoti su įvairioms pirmininkavusioms valstybėms, su kuriuoms teko dirbti ir ypatingas uh, patikingi padėkos žodžiai Italijai pirmininkavusiai ir Latvijai pirmininkaujančiai valstybė Italija pirmininkavimo metu padėjo pagrindus galutiniam sustarimui ir Latvijai galiausiai dar kartą įrodė, kad nedidelės tautos yra labai kūrybingos ir daug dirba ir gali daug prisidėti prie bendro europinio projekto. Pirmininkančios valstybės komanda ėmėsi ypatingų pastangų, kad būtų galiausiai pasiektas galtinis susitarimas dėl to. Dėl to aš e, tikiuosi, kad parlamentas visuomet tai prisimins. Kolega, kolegos, kurie sekė šį klausimą, žino, kad čia yra daug sudėtingų elementų. Paketą sudaro direktyva, kuria harmonizuojami nacionaliniai prekių ženklo teisė, ženklų teisės aktai, taip pat ir reglamentas, kur kalbam apie ES prekių ženklo sistemą. Visuomet e, norėjome išsaugoti ir toliau plėtoti šią puikiai veikiančią dvigubą sistemą, o dabar ją dar modernizavome. Reformos reiškia, kad bus peržiūrėta agentūra, kuri už tai yra atsakinga, daugelis kitų dalykų, ES prekių ženklų registravimo sistema, tai yra Alikantėje veikianti OHIM tarnyba. Uh, tam, kad galėtumėme sukurti tinkamą aplinką, veikti šiai agentūrai, agentūrai, kuri ateitie pakeis pavadinimą ar bus vadinama ES intelektinės nuosavybės tarnyba arba ES IPO. Taip pat e, ji jau yra atsakinga už observatoriją, siekiant kovoti su padirbinėjimais, įtraukiant visas intelektinės nusavybės teisės ir taip pat turi puikiai sutvarkytą duomenų bazę. Šalia prekių ženklų registravimo ši agentūra atsakinga ir už dizainų registravimą ir gali būti ateityje atsakinga ir už bendrų indikatorių registravimą. Pažiūrėsime, kaip ten bus. Dėl esminių prekių, prekių ženklo teisės aktų mes pakeitėme neatsižvelgiant į modernes technologijas, siekėme, kad sistema būtų aiški, atitiktų tikslus ir ateityje. Taigi mes, mums pavyko suderinti daug esminių prekių ženklų teisės aktų ir paskutinis sutarimas buvo pasiektas per paskutinį trilogo posėdį po labai intensyvių dėrybų su valstybėmis narėmis. Tai yra reikalavimas valstybėms narėms pasiūlyti administracinės procedūras nacionalinėms prekių ženklų agentūroms dėl atšaukimo ir panaikinimo procedūrų. Kai kuriuose valstybėse narėse tokia galimybė egzistuoja ir puikiai veikia, bet kitose dėje ne. Norėčiau pateikti pavyzdį, kuomet yra naudinga. Pavyzdžiui, jeigu aš prašau, kad būtų užregistruotas prekės ženklas, ankstesni teisų turėtojai turi teisę tam pasipriešinti, pasipriešinti tokiam registravimui, tačiau jie gali tą padaryti tik tuo met, jeigu turi galiojantį prekio ženklą, kurį, kuriuo naudojasi. Pagal naujas taisyklės, prekės ženklo atšaukimas, atšaukimo arba panaikinamo procedūra turi, būti, turi vykti tuo pat metu, kai yra svarstoma pasipriešinimo procedūra tarnyboje. Taigi tokiu būdu vis, visos problemos sprendžiamos kartu, greitai ir kažto prasme efektyviai. Taip pat, aišku, yra teisė kreiptis į teismą. Tačiau supaprastinta procedūra yra tai, ko vienbalsiai prašė įmonės ir uh, įvairių dydžių bendrovės, nuo pačių mažiausių, smulkiausių įmonių iki stambiausių tartutinių korporacijų veikiančių visose valstybėse narėse. Taigi mes tikimės, kad šis pozityvus pokytis bus įtvirtintas prekių ženklų sistemoje. Tikrai nebuvo lengva kalbėti su valstybėmis narėmis ir jas įtikinti, bet galiausiai suteikėme joms ilgą septynerių metų įdėgymo laikotarpį. Bet dabar jau tas darbas prasidės. Taip pat buvo problemų dėl ES prekių ženklų sistemo, dėl to, kad nėra aišku, kaip vartotojas gali gauti pasirūpinti kokioms prekių ar paslaugų kategorijoms taikomas prekės ženklas. Ir e, tikrai ne, neapsunkins jūsų detalėmis, bet labai džiaugiuosi, kad vartotojai galės turėti perinamąjį laikotarpį ir galiausiai bus išspręsta teisinio neiškumo problema. Taip pat mums pavyko numatyti gerai subalansuotus papildomus saugiklius dėl žodžio kūrybinės laisvės, kad nebūtų prekės ženklų vartotojai, jiems nebūtų suteikiama neracionali teisė kreiptis į teismą tokiais atvejais. Ir aišku, sistema gali piknaudžiauti padirbinėtojai ar rimtus verslo interesus turintys veikėjai. E, ir kalbant apie intelektinės nusavybės teisę mums pavyko susitarti dėl labai sudėtingo klausimo, tai yra tranzitinių prekių. Kaip žinote, kalbame apie prekes, kurios pagaminamos už ES ribų, tačiau yra iškraunamos ES ir laikomos sandėliuose kurį tai laiką ir daug teisėtos priekybos yra Europos Sąjungoje, tačiau dėja tokia tranzo, tranzito sistema yra naudojama ir padirbinėtojų, kurie tokiu būdu į vidaus rinką nukreipia padirb, padirbtas prekes arba perveža padirbtas prekes į kitas šalis per Europos Sąjungą. Europos parlamentas ėmėsi visų pastangų, kad užtikrintų, sukurtų sąlygas teisėtai priekybai ir laikytųsi tartautinių ES įsipareigojimų, ypatingai kalbant apie priekybą nereceptiniais vaistais būtent kuriant tas taisyklės. Dabar esame įsitikinę, kad tos taisyklės, dėl kurių susidarėme, nesukels problemų teisėtai priekybai, priekybai nereceptiniais vaistais per Europą e, vežant prekes į kitas šalis. Tačiau jeigu yra kažkur pasaulyje kyla problema e, dėl to, kad reikia skubiai gauti vaistus dėl netinkamų taisyklių, prarandamas brangus laikas ir dėl to mes bandėme išsiaiškinti, pasirūpinti, kad nuostatose neliktų jokių neiškumų dėl nereceptinių vaistų pervežimo per ES tranzitu. Taip pat padirbti vaistai, kurie gali būti mirtinai pavojingi pacientams, gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Dabar turime kur kas geresnių priemonių tam užkirsti kelią, užkirsti kelią tokiai nelegaliai ir pavojingai priekybai per pastarosius dešimtmečius buvo daug diskutuojama apie valdymą ir ypatingai agentūros finansavimą. OHIM agentūra, kaip tikriausiai daugelis jūsų žinote, yra save išlaikanti agentūra, nes surenka rinkliavas iš vartotojų, vartotojų prekių ženklų vartotojų ir dirbo taip sėkmingai, kad agentūra su, su, su, surinko 500 milijonų eurų perviršį ne kasdien Europoje tokie politikai, politikų prašoma išspręsti problemą susijusią su agentūra, kur yra per daug pinigų. Ir pirmasis akivaizdus žingsnis buvo pasiūlyti sumažinti mokesčius, rinkliavas už naudojamus prekės ženklus. Ta padarėme iš principo sumažinti 37 procentais licenzijos naudoti prekės ženklą atnaujinimo, atnaujinimo mokestį. Dabar tai gali sukurti nacionalinėms prekės ženklų sistemoms tam tikrų problemų, nes turi būti tik tai racionalus e, skirtumas tarp mokesčio už prekės ženklą ES ir atskiroje valstybėje narėje. Taigi mes susitarėme, kad agentūrai leidžiama taip pat 15 procentų savo įplaukų skirti bendradarbiavimo projektams su nacionalinėmis atitinkamomis tarnybomis. Tai ir toliau leistų dalintis geriausią praktiką ir kurti gebėjimus nacionalinių lygmenių. Taip pat susitarėme, kad agentūra gali apie 10 procentų įplaukų naudoti, subalansuoti kaštams valstybėse narėse, tiesiogiai susijusiems, susijusiems su prekės ženklais, jeigu uh, ir toliau agentūra turės priviršinį biudžetą. Tai tikrai bus naudinga prekių ženklų naudo, vartotojams. Ir būtent jie ir sukūrė tą per, perviršinį biudžetą. Taigi sąžininga, kad leidžiame jiems jį tai panaudoti. Jeigu staiga agentūra nebus jau tokia pelninga ateityje ir biudžete atsiras deficitas, tuomet ES biudžetas turės užpildyti tas spragas. E, kad to neatsitiktų, mes įkūrėme rezervinį fondą, 200 milijonų eurų rezervinį fondą, kuris bus sukurtas tam tikslui. Taip pat buvo susitarta, kad jeigu agentūra ir toliau turės per viršinį biudžetą per ateinančius penkerius metus, tuomet numatyta galimybė tą, tas pervišinės lėšas pervesti ES biudžetą. Reikia pažymėti, kad tai yra išskirtinė procedūra tai nėra eilinis lėšų pervedimas, taip pat reikia pažymėti, kad dėl to, jog, dėl to kaip veikia ES biudžetas, nebus įmanoma tų lėšų skirti konkrečioms išlaidoms padengti ES biudžete. Tokiu būdu tiesiog tik tai BMP pagrindų skiriamos valstybių narių, numatomi valstybių narių nešai ES biudžetą sumažėtų. Valstybės narės labai griežtai bandė atmesti tam tikrus pasiūlymus dėl papildomų išlaidų, kai kurios buvo labai kūrybingos, buvo siūloma e, finansuoti Europinę mokyklą Alikantėje iš tos, to perviršinio biudžeto arba skirti lėšas Teisingumo teismo finansavimui. Toliau kalbant apie procedūrą, kaip atrenkamas agentūros generalinis direktorius, e, parlamentui pavyko pas, užsitikrinti, kad e, parlamentas turėtų visą teisį narį ir pakaitinį narį agentūros valdyboje. Tikimės, kad tokiu būdu galėsime užtikrinti geresnę demokratinę agentūros darbo priežiūrą. Toliau kalbant apie vykdomo direktoriaus rinkimą, rinkimus, mes užtikriname kelias procedūras, kad, kad nuostatas, kad procedūra būtų skaidresnė ir parlamentas turi teisę surenkti kandidatų klausimus. Taigi, aš labai didžiuojuosi tuo sustarimu kurio pasiekėme. Be jokios abejonės jis nėra tobulas, tačiau tas susitarimas tikrai patenkina su kaupu tuos užsibrieštus tikslus. Ir aišku, mes visuomet įtraukėme ir sistemos vartotojus į tą procesą. Ne tik biurokratus, bet visus, kurie suinteresuoti gerai veikiančią prekės ženklų sistemą. Yra milijonai prekės ženklų užregistruota ES ir kasmet apie šimtas tūkstančių prekės ženklų yra užregistruojama būtent e, Alikantės agentūroje. Man tai yra vienas puikių ES veikimo pavyzdžių, kai nėra sukūriami nereikalingi biurokratiniai barjerai, tik dėl to, kad juos galima sukurti, bet bandoma palengvinti gyvenimą piliečiams verslininkams e, veikiantiems ES ir visame žemynė. Tai yra projektas, kuris patinka tokiems kaip aš federalistams, kurie gali pasakyti, kad e, tokiu būdu ne tik prekės ženklų sistema tampa labai patraukli, bet ir nacionalinės sistemos tampa patrauklesnės, nesvarbu, kad veiktų abi šios sistemos paraleliai gerai. Taigi, kaip sakiau, kompromisų tekstą pateiksiu gan greitai, Dėkoju dar kartą kolegoms už tai, kad patikėjote man būti pranešėję. Ta darba dirbau trejus metus. Aš tikiuosi, kad kitą mėnesį surinksime reikiamą plačią balsų daugumą, kaip, gal, kaip balsuosime dėl trilogo e, rezultatų ir gal, esu pasirengusi atsakyti į klausimus arba dabar, arba vėliau. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, tačiau suprantu, kad tai yra vienas svarbių klausimų, kurį baigiame svarstyti, baigiame darbą ties šiuo klausimu šiame komitete, taigi dėkoju už rezultatą ir puikią patirtį. Dėkui. Thank you very much. May I also uh, thank Mrs. Wick. Dėkui. Ir aš noriu padėkoti poniai Vikstrem už uh, sunku ir naudingą darbą. Man teko būti iš šešėlinių pranešėjų rengiant šį dokumentą, tad žinau, apie ką kalbu. Ar yra norinčių pasakyti komiteto narių? Madam. Oh, sorry. Just the same. Congratulations. Ir aš noriu pasveikinti, atlikus labai sunku darbą, jūs jį puikiai įveikėte. Ačiū. Uh, so there doesn't seem to be any request. Netrodo, kad būtų daugiau norinčių kalbėti, tai dar kartą jums ačiū. Ir atsiprašau, ar komisija norėtų pasisakyti Prašau. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimieji e, komiteto nariai. E, komisija pateikė savo pasiūlymą 13 e, metų kovo mėnesį. Pasiektas sustarimas leidžia modernizuoti pre, prekių ženklų ir svarbiausia procedūrinių taisyklių reforma dėl e, tranzito prekių e, nuostatos e, leis efektyviau kovoti su prekių padirbinėjimu. E, apskritai prekių ženklų sistema bus modernesnė, prieinamesnė ir veiksmingesnė, tai gerai konkurencingumui ir augimui. E, atsižvelgiant į tos reformos vietinę vertę galutiniams vartotojams, komisija nusprendė pritarti sustarimui, nepaisant tam tikrų būkštojimų e, dėl finansinių dalykų ir dėl OHIM veikimo. Komisija padarys pareiškimą šiuo klausimu. Norime padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už jų indėlį dirbant su šiuo dokumentu par, užtikriname parlamentą, kad komisija kiek įmanoma ir toliau padės užbaigti techninį darbą su šiuo dokumentu, kad galima būtų priimti visą paketą po antrojo svarstymo. Dėkuoju ir jums, nematau daugiau norinčių pasakyti, todėl galime baigti šio punkto aptarinėjimą ir toliau tęsti mūsų darbą. 27 punktas ir e, žodis mūsų pranešėjai poniai Hautelai. E, dėkoju, e, turime pasikeisti nuomonėmis dėl dalyko, kuris iš pirmo požiūrį turėtų atrodyti labai techniškas, bet vis tiek nuspelno mūsų dėmesio. E, mūsų komitetas turėtų pareikšti savo nuomonę dėl a, naujosios redakcijos, a, e, dėl reglamento, kuris skirtas a, e, saugojimui nuo trečios šalies priimtų teisės aktų ter, eks, teritorinių e, taikymo poveikio. Svetingas pavadinimas, bet e, iš esmės e, tikslas yra e, apsaugoti juridinius ir fizinius asmenis nuo trečiosios šalis priimtų teisės aktų eksterritoriaus taikymo poveikio. E, e, Mes e, žinome, kad 96 metais JAF yra prieimusi keletą e, tokio pobūdžio aktų, taigi eina kalba apie tarptautinę priekybą ir apie e, priekybinius santykius tarp bendrijos ir trečiųjų šalių. Tai reiškia e, praktikoje, kad jeigu teismas ar panaši institucija priima sprendimą, kuris e, kertasi su e, Europos Sąjungos e, juridinio ar fizinio asmens interesais, tokie sprendimai bus nepripažįstami. Šio dokumento tekstas, einant metams, nekarta yra keistas, dabar komisija siekia kodifikavimo ir paaiškinimo ir todėl šis pasiūlymas tiekiamas kaip naujos redakcijos dokumentas. E, sankcijos prieš tokias šalis kaip Iranas ir Libija nėra mūsų komiteto kompetencijos rytis, tačiau INTE komitetui tai yra aktualu ir mūsų komitetas e, turi ir privalo stebėti, kaip naujosios redakcijos dokumentai yra teikiami. Žvelgiant į komisijos e, akto e, teikiamo pasiūlymo esmę, atrodo, kad komisija, taikant šį reglamentą, ketina daugiau e, remtis įgyvendinamaisiais, o ne deleguotaisiais aktais. E, Visą tai skamba sudėtingai ir techniškai, taip iš tikrųjų yra, bet reikia patikrinti, ar komisijos pasirinkimas e, naudotis deleguotaisiais aktais yra teisingas. Tai aktualus klausimas, nes e, dėrybose dėl naujo tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkuros šis klausimas būtinai bus keliamas. Toliau, nauja redakcija. E, pasiūlymas gali pareikalauti, kad mūsų komitetas pateiktų savo nuomonę dėl naujos redakcijos technikos. E, trijų institucijų teisės tarnybos dar nepareiškė savo nuomonės, ar šis pasiūlymas yra vien tik tai kodifikavimo pasiūlymas. E, mūsų kolega e, ponas e, Maštalka ir aš esu pasiruošęs su juo dirbti. E, E, turi parengti savo nuomonę dėl e, šio teksto naujosios redakcijos. Na ir pagaliau, e, teisinio pagrindo klausimas. Reiškiama abejonių, kad šio pasiūlymo teisinė bazė nėra teisinga. Ir būtent iš mūsų komiteto reikalavimą pasisakyti dėl teisinės bazės E, kaip teisinė bazė naudojamas 352 e, ir 207 straipsniai. 207 straipsnis kalba apie įprastinę teisėkuros procedūrą. Tuo pat metu e, lankstumo nuostata turi būti taikytina tik tada, jeigu atitinkamų galių nesuteikia sutartys. Todėl e, mūsų klausimą pagal 39 darbo tvarkos taisyklių punktą įvertinti e, šio pasiūlymo teisinės bazės e, pagrįstumą. Thank you as well. Now there is... Dėkoju ir jums. Dabar laikas pastaboms iš uh, komiteto narių pusės. Yes, yes, yes. I don't see any request. Nematau norinčių kalbėti, tad galime padėkoti poniai Hautalai už informaciją, kuri labai svarbi ir pereiti prie 29 punkto. Turime pasikeisti nuomonėmis apie Europos piliečių iniciatyvą ir suteiksiu žodį poniai Kaufman, pranešėjai. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva yra unikali priemonė, kuri apibrėžia dalyvaujamąją demokratiją iš visos Europos Sąjungos mažiausiai septynių valstybių narių surinkę milijoną parašų piliečiai gali paraginti komisiją pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų arba juos atsiimti. Kitaip tariant, piliečiai pasitelkę šią priemonę gali daryti įtaką Europos integracijos procesui. Dabartinėje padėtyje ši nauja priemonė galioja jau trejus metus. Reglamentas buvo patvirtintas ir įsigaliojo 2012 metais, reglamente parašyta, kad komisija turi pateikti atitinkamą įvertinimą dėl to, kaip per pirmosius trejus metus e, veikia ši priemonė, kokį poveikį turėjo. Komisija parengė atitinkamą ataskaitą, kurioje pateikiama pakankamai plati išsami apžvalga apie pirmosius trejus piliečių iniciatyvos gyvenimo metus. Konstitucinių reikalų peticijų komitete Europos parlamento taip pat surengėme didelio masto klausimus, kuriuose dalyvavo piliečių iniciatyvų atstovai ir pristatė savo patirtį sukauptą naudojantį šią priemonę ombudsmenė. Taip pat e, pristatė savo požiūrį, mūsų mokslinio tyrimų tarnyba pateikė savo įvertinimą, taigi galime įvertinti pakankamai dideliu mastu tai, kaip ši priemonė veikia ir kokiu trūkumu galbūt pasitaikė ją taikant. Aš nenoriu kalbėti per ilgai, tik paminėsiu, kad nuo 2012 metų komisijai buvo pateiktos 50, pateikta 51 piliečių iniciatyva, 20 iš jų komisija <clears throat> atsisakė registruoti. Tai reiškia, kad e, tai sudaro 40 procentų visų piliečių iniciatyvų, ši dalis yra pakankamai didelė, 31 piliečių iniciatyva atitiko nustatytus e, primtinumo reikalavimus, 10 iš tų 31 buvo vėliau atsiimtos e, iniciatorių ir 15 piliečių iniciatyvų e, sugebės, ne, nesugebėjo surinkti 1 milijoną reikimų parašų. Reiškia, kad po trijų metų, praėjus trims metams, kai praktikoje įsigaliojo piliečių iniciatyvos teisės, <clears throat> trys piliečių iniciatyvos buvo suorganizuotos e, sėkmingai, buvo surinkta pakankamai parašų, tai yra piliečių iniciatyva Right to Vote, e, Right to Vote, One of Us ir trečioji iniciatyva dar kelių e, piliečių iniciatyvų rengimas šiuo metu vyksta, yra renkami parašai. Man minėta trečioji piliečių iniciatyva bus pristatyta semiausių metų Europos parlamente. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad mes turime svarstyti piliečių iniciatyvas Europos parlamente. Dar vienas aspektas, į kurį noriu kreipti dėmesį savo nuomonėje. Turint omenyje, kad kitos temos yra pakankamai svetingos ir negalime pareikšti savo nuomonės visais klausimais, tačiau aš e, išskyriau tik tai tuos aspektus, kurie svarbus mūsų komitetui. Viena iš problemų buvo susijusi su tuo, kad piliečių iniciatyvų autoriai negalėjo pristatyti savo iniciatyvos visomis kalbomis, būtų turėję šversti jas visas kalbas ir visuomeniniais pagrindais dirbantiems iniciatyviniams dirbančiams įstinėms grupėms tai būtų buvo pakankamai sudėtinga ir taip pat yra sudėtinga visose valstybės narėse rinkti parašus, neturint vertimo iniciatyvos tų šalių kalbas, todėl ekonomikos ir kalų komitetas pasiūlė galimybę pasinaudoti jų vertimo raštų tarnybomis, tarnybos paslaugomis tam, kad piliečių iniciatyvos galėtų būti išverčiamas į visas ES oficialiasias kalbas ir aš tą aspektą, į tą aspektą kreipiu dėmesį ir jį pabrėžiu savo nuomonėje. Taip pat atskiriuose valstybėse narėse galioja skirtingi reikalavimai susiję su tuo, kokius duomenys turi pateikti ES piliečiai Pasirašydami po atitinkamą iniciatyvą, aš pasisakau už tai, kad ta procedūra parašų rinkimo būtų suderinta, suvienodinta ir supaprastinta, mano nuomonė. Siekiant nustatyti pasirašančiojo tapatybę, turėtų pakakti jo pavardės gimimo e, datos, gimimo vietos, bei e, duomenų apie e, pilietybę daugelį valstybių narių reikalavimą taip pat įtraukti ir duomenis, pridėti duomenis susijusius asmens tapatybės kortelių numeriais e, arba asmens kodais ir būtent dėl tai yra pakankamai didelė kliūtis žmonėms pasirašytis. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, turgaus aikštėje iniciatoriai renka parašus, tačiau pasirašyti galima tik tai turint arba pateikiant savo paso numerį arba tapatybės kortelės numerio <clears throat> ir žmonės todėl nenori pasirašinėti, daugelį valstybių narių tokio reikalavimo nėra ir sistema pakankamai sklandžiai veikia parašų rinkimo ir manau, kad turėtume šią kliūtį pašalinti tam, kad piliečiams būtų galima paprasčiau. Paremti tokias iniciatyvas dar noriu paminėti vieną papildomą problemą, jis susijusi su to, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai teikė savo pasiūlymus komisijai. Komisija tuo tarpu įvertina, ar ta iniciatyva yra primtina ir ją užregistruoja nuo to laiko, kai ji yra, nuo to momento, kai ji yra užregistruojama, prasideda 12 mėnesių parašų rinkimo laikotarpis. Daug nevyriausybinių organiza... organizacijų teigia, kad tai yra didžiulė problema arba reikėtų pratesti parašų rinkimo laikotarpį iki 18 mėnesių, kad būtų galima geriau pasirengti atitinkamis veiksmams arba galbūt atsisakyti to automatinio susijimo, kai automatiškai nuo iniciatyvos užregistravimo pradeda pradedamas skaičiuoti parašų rinkimo laikotarpis, nes kol piliečių iniciatyvos e, autoriai nežino, ar iniciatyva bus užregistruota, jie nepradeda atitinkamo organizacinio darbo, paruošimo darbo rinkti parašus ir todėl po registracijos e, organizatoriai praranda nemažai laiko, kad galėtų sutvarkyti visus organizacinius klausimus ir surinkti pakankamą skaičių parašų atsisakius to automatiško principo. <clears throat> Pavyzdžiui, piliečių iniciatyvos autoriai galėtų patys nuspręsti, nuo e, kokio momento jie turėtų pradėti rinkti parašus ir nuo kokio momento turėtų prasidėti 12 mėnesių parašų rinkimo laikotarpio skaičiavimas. Manau, kad išsprendus šį klausimą išsispręstų ir problema. Kitas aspektas, kuris man taip pat yra svarbus, yra susijęs su skirtingomis padėtimis valstybėse narėse. kur numatomas e, amžiaus cenz, cenzas pasirašyti. Po atitinkamomis iniciatyvomis dabar tas amžiaus cenzas yra susijęjamas su galimybė dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir kadangi stacija yra skirtinga, tai pavyzdžiui, Austrijoje galima pasirašyti nuo 16 metų, kitose valstybėse narėse nuo 18 galėtume pagalvoti taip pat ir apie tai, kad, pavyzdžiui, nustatytume 16 metų amžiaus ribą, nes manau, kad tai būtų pakankamai svarbus signalas ES jaunimui apie galimybę dalyvauti teikiant pasiūlymus komisijai, pasiūlymus susijusius su Europos projekto įgyvendinimu ir mums tikrai nereikia kažkokių tai rinkėjų sąrašų arba registro, nes čia paprasčiausiai žmonės, jauni žmonės galėtų paremti pasiūlymą komisijai ir tikrai e, turėtume pasitikėti 16-mečiais, kad jie pakankamai sąmoningai naudotųsi jiems suteikiamomis teisėmis pasirašyti papiliečių iniciatyvomis. Dar vienas pakankamai svetingas teisinių požiūrių aspektas. Anksčiau minėjau, kad 40 procentų visų Europ... piliečių iniciatyvų buvo atmestos, nes komisija manė, kad e, jų nereikia registruoti, todėl, kad iniciatyvos nebuvo susijusios ES turimais įgaliojimais arba komisijos turimais įgaliojimais ir tai yra svarbi prielaida siekiant imtis piliečių iniciatyvos, nes piliečių iniciatyvos priemonė pasitelkus negalima spręsti arba perkelti nacionalinių problemų į Europinę darbotvarkę, turi būti aišku, kad tos iniciatyvos e, galimos tik tai, tuo atveju, jeigu atitinkamais klausimais komisija ir ES turi įgaliojimų. Žinoma, galima nuolat ginčytis dėl tų dalykų, ar tinkamas klausimas patenka į galiojimus rytį ar ne, ar sutartise tai yra leidžiama ar ne, inicijatoriai. Dažnai kartoja, kad tas bendro pobūdžio apibrėžimas arba atsisakymas registruoti iniciatyvą dėl to, kad ji nesusijusi su komisijos turimais įgaliojimais nieko nepasako, kad reikėtų, jog komisija pateiktų išsamesnį pagrindą, dėl kurio atsisakoma tą iniciatyvą registruoti. Tokiam reikalavimui reikėtų mūsų paramos didesnės. Na, šis klausimas iš tiesų sudėtingas, tačiau kad pasauliečiai tie e, nespecialistai galėtų įvertinti atitinkamai, ar vienas kitas klausimas patenka į es atsakomybės rytį ar ne, yra pakankamai e, sudėtinga tai užtikrinti, tačiau manau, kad reikėtų iškoti būdų tam padaryti, nes piliečių iniciatyvų autoriai nori didesnio teisinio aiškumo šio klausimu. Paskutinis e, esminio pobūdžio aspektas, kurį norėčiau paminėti, susijęs su tuo, kad mes šiuo metu tikriname, kaip veikia reglamentas, vertiname, kaip veikia reglamentas, turėtume pasisakyti už tai, kad e, kai kuriuose vietose, kelias pavyzdžius jau paminėjau, reikėtų tą reglamentą pakeisti, atsižvelgiant į sukauptą patirtį. Ir savo nuomonėje aš į tai taip pat noriu atkreipti dėmesį, aš tikrai nenoriu, kad mes tik tai uh, įvertintume faktinės aplinkybės, kokia dabar yra padėtis ir nieko, jokių papildomų veiksmų nesijimtume. Manau, kad e, turime prisimti tinkamą atsakomybę ir pakeisti tas reglamento nuostatas, kurios šiuo metu veikia neoptimaliai tam, kad gera, padaryta gera pradžia ir toliau galėtų tapti tą paskatą piliečiams iniciatyvų imtis, nes šiuo metu dėl piliečių iniciatyvų kelyje atsirandančių kliučių kyla grėsmė, kad ta priemonė ne, nebus tokia sėkminga, kaip iš pradžių tikėjusi. Pabaigai dėl tvarkarašio dar keletą žodžių yra numatyta komitetui pateikti prašymo projektą birželio 15-16, pakeitimų teikimo terminas baigsis 23 birželio ir po to Liepos mėnesio plenarinėje sesijoje, Liepos 13-14 dieną Strasbūrė galėtume balsuoti dėl tiksliau komitete kalbėto atsiprašau, atsiprašau, sako kalbėto trumpam susipainiojau. Pone. Dėkui, pone Hautala. Dėkui, turime padėkoti poniai Kaufman už mm, puikia reglamento ir jo veikimo analizė. Daug kas iš mūsų girdėjo, kaip ponas Žiskardasenas e, įtraukė e, į konvento darbo darbo tvarkę e, piliečių atstovavimas Ir tada atsirado ši iniciatyva, tačiau man atrodo, kad e, šios sistemos taikymas yra susijęs su nemenkais nusivylimais e, ir vienas iš e, elementų lemiančių tokius nusivylimus yra e, tų pasiūlymų legitimumas ar įgyvendimo e, priimtinumas. E, tik tai teisininkai gali įvertinti kompetencijų sritis. Galbūt e, šią problemą galima būtų e, kažkaip spręsti, e, sukūrus tam tikrą patarimų tarnybą ar konsultacijų tarnybą, kuri padėtų suformuluoti iniciatyvos tekstą. Tačiau, e, tiesą sakant, nėra viskas labai aišku, kur yra ta priimtinumo riba. E, tokio, tokios pilietinės priemonės esmė kaip tik turi remtis e, tikimybę, kad piliečių nuomonė bus išgirsta. Antraip, vietoj teigiamų dalykų sulauksime tik tai piktų piliečių. Pirmininkas, aš pats turėčiau štai kokią pastabą ir gal ponia Kaufman sureaguosi. Tai jeigu atsižvelgtume į tas iniciatyvas, kurias vis tik tai komisija e, priėmė, ir kurios susilaukė kvorumo. Jūs paminėjote, kad tokių buvo trys. Ar manytumėte, kad tokių iniciatyvų atmetimas ar, ar ar e, tokiam atsisakymui registruoti patiekiami argumentai yra pakankami. E, reikia atlikti solidų iniciatyvos darbą ir turėti solidų piliečių skaičių, tad registruotų iniciatyvų atmetimas, e, kai tai įvyksta. Ar tai yra pakankamai pagrysta, ar galbūt ir čia reikėtų peržiūrėti. Turime komisijos atstovę, prašau. Kristin Pironė. E, Marija Kristina Parinė iš generalinio sekretariato. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad komisija labai didžiai seka Europos parlamento darbą, kalbant apie pono Šioflin ir ponios Kaufman pranešimą. Ta priemonė e, įrodė, kad veikia. Tiesa, kad yra tik trys iniciatyvos iš 21 užregistruotos. No, kurios viršijo terminą, bet tai yra vis tiek 10 procentų, sistema veikia, bet aišku, visuomet galima ją tobulinti. Mes surengėme klausim, surengsime klausimus dėl gegužės 11 dieną dėl tų trijų iniciatyvų ir tada tai bus galimybė pradėti tikras politinės diskusijas ir komisija išklausys įvairių pozicijų ir jų pagrindų parengs komunikatą šiuo klausimu komisija turi tris mėnesius e, laiko sureaguoti, tai nėra daug, bet mes norime atsižvelgti visas pozicijas, o kalbant apie iniciatyvos užregistravimo atmetimą, direktyvoje tiesa yra numatyta priežasčių eilė, kurių laikantis gali būti atmesta iniciatyva, bet mes visuomet laikomės tai savo kompetencijos, savo kompetencijos ribų, e, tai gali būti iniciatyvos pasiūlymas, kuris gali būti piknaudžiaujančio pobūdžio ir panašiai. Tiesa, kad piliečiai gali naudotis e, priemonę Europa Direct ir gali teikti klausimus e, toje sistemoje. Ir, pavyzdžiui, organizatoriai irgi gali užduoti klausimus per šią sistemą dėl savo rengiamos iniciatyvos. E, buvo apie 15 klausimų susijusių su kompetencijomis ir panašiai, bet tikiuosi, kad sistema bus tobulinama ir kad tai bus ir toks pedag tokia pedagoginė paaiškinamoji priemonė, bandant e, paaiškinti piliečiams, e, kokiuose srityse gali būti e, pateikiamos iniciatyvos ir panašiai. Ir aišku, galima sistemą šiek tiek koreguoti ir tobulinti pagal dabartinį reglamentą. Ir, aišku, kalbant apie reglamento pakeitimus, manau, kad tai labai svarbu. Ir e, komisija nėra numačiusi peržiūros, mes tiesiog pasirūpinsime, kad visas tas darbas, tai yra parlamento rengiamas pranešimas ir kiti darbai, kad į tai bus atsižvelgiama ir tada mes primsime sprendimą, ar reikia ar ne peržiūrėti reglamentą. Dar vienas dalykas yra deleguotieji aktai, kurie buvo patvirtinti kovo 31 dieną, jie buvo peržiūrėti ir čia parlamente ir um, taryboje ir birželio viduryje, viduryje bus patvirtinti. Čia kalbama apie trečiąjį priedą, kur kalbama apie supaprastinimą. Taigi, tai, kas sakė ponia Kaufman dėl to, kad egzistuoja skirtingos priemonės valstybėse narėse, tiesa. Ir mes skatiname valstybės narės siekti supaprastinimo. Ir tam reikalingi tam tikri duomenys, taigi tas procesas vyksta ir mes bandome būtent eiti šią linkmę. Dėkoju. Well, Ačiū, ponia Kaufman. Ja, recht herzlichen Dank. Labai ačiū. Už komisijos išsakytas pastabas iš tiesų galime priimti sprendimus vadovaujantis galiojančiomis reglamento nuostatomis, tačiau yra ir tam tikrų pokyčių, dėl kurių reikia keisti patį reglamentą. Konstitucijų reikalų komitete vyksta atitinkama diskusija Ir būtent atitinkamą pranešimą mes rengiame savo nuomonę tam, kad kartu galėtume pasvarstyti, kokias reglamento nuostatas reikėtų pakeisti. Europe Direct egzistuoja, tai yra akivaizdu, tačiau buvo minėta, kad šią paramą mažai kas naudojasi. Konstitucijų reikalų komitete svarstome, ar visose komisijos atstovybėse nereikėtų įsteigti tam tikro informacinio langelio susijusios su piliečių iniciatyvos galimybė tam, kad piliečiai galėtų žinot, kur kreiptis, kad gautų joms rūpmas informacijos. Žinoma, čia iškiltų tam tikra interesų konflikto grėsmė, kuomet e, konsultuotų tą patį komisiją, kuri po to priima sprendimą e, dėl piliečių iniciatyvos priimtinumo ar neprimtinumo, tačiau panašaus pobūdžio pagalba piliečiams tikrai būtų naudinga, akivaizdu, kad šioje vietoje reikia kažko imtis. Sakant į pirmininko klausimą e, ir taip pat reaguojant į tai, ką ponia Hautala minėjo, žinoma, piliečių iniciatyvos priemonė nėra susijusi su kokiais nors sprendimais priimamais referendumo keliu. Surinkus milijoną parašų yra tik teikiamas pasiūlymas piliečiai pragina įtraukti vieną ar kitą temą į Europos politikų svarstomų klausimų sąrašą tam, kad būtų, pažiūrėjau, rengiamas koks nors reglamentas arba keičiamas jau galiojantis reglamentas. Per pastarosius trejus metus tokių pasiūlymų nemažai sulaukime, tačiau žinoma reikia palikti ir tam tikrą veiksmų laisvę priimti tinkamams sprendimams. ES yra 500 milijonų piliečių ir žinoma negalima automatiškai surinkus milijoną parašų jau tikėtis, kad bus priimtas sprendimas, kuris galios visiems 500 milijonų, reikia, kad vyktų politinės diskusijos ir e, būtent to siekiama pasitelkus piliečių iniciatyvas, siekiama atsižvelgti piliečiams rūpus klausimus, juos apsvarstyti ir jeigu komisija surengus klausimus Europos parlamente yra pasirengusi atsižvelgti į piliečių iniciatyvos pasiūlymus arba į, į dalį jų. Prasideda įprastas teisėkuros procesas, tačiau mes kaip teisėkuros institucija taip pat turime turėti galimybę ir atmesti atitinkamą iniciatyvą, nepaisant to, kad milijonas parašų buvo surinkta ir dėl atitinkamo, nurodė atitinkamas priežastis mes galime uh, atsisakyti pradėti atitinkamą teisėkuros procedūrą ir būtent tokią politinio vertinimo piliečių iniciatyvų galimybę reikia palikti. Taip pat siekiant parodyti įvairias galimybės susijusias su piliečių iniciatyva, pavyzdžiui, piliečių iniciatyva Right to Vote iniciatorių manimų komisija nepakankamai sureagavo į šią piliečių iniciatyvą ir to nepastenkinimo atgarsiai pasiekė taip pat ir Europos parlamentą, nes aplinkos komitete pradėta dabar svarstyti piliečių iniciatyvos tema, buvo pradėtas renkti pranešimas savo iniciatyva vien dėl to, kad komisijos nuomonė tuo metu buvo E, atitinkama, atitinkamai buvo sureaguota į piliečių iniciatyvą ir e, iniciatoriams yra labai svarbu matyti ir jausti, kad jų pastangos nenueina veltui. Ačiū. Ačiū, ponė Kaufman. Galime baigti šio punkto aptarinėjimą. Mūsų darbo tvarkė yra dar e, Vienas punktas - diskusijas su komisijos atstovais dėl civilinės ir administracinės teisės ryčių teisėjų mokymo. E, atsiprašau, kad tiek mažai laiko mums beliko. E, vertėjai maloniai suteikė mums papildomas penkias minutės, tačiau jų kantrybės neturėtume bandyti. Dėkuoju, pirmininkė pabandysiu per penkias minutės pakalbėti apie teisryčių, apie teisėjų mokymo reikalus ir dėkoju vertėjams už kantrybę. Šiandien gera proga suteikti komitetui informacijos apie paskutinius įvykius Europos teisėjų mokymo srityje. Kaip jūs žinote, Europos parlamentas ir konkrečiai šis komitetas e, jau seniai gana stipriai pasisako remdamas teisėjų mokymo iniciatyvas. Komisija taip pat siekia įvertinti tokių mokymų poreikį, e, e, parengti iniciatyvas ir tam tikras strategijas, e, kurios leistų esančias spragas užpildyti. Pastaruoju metu visai neseniai pradėtas bandomasis projektas, kurį komisija 13-14 metais įgyvendino ir kurį inicijavo, inicijavo parlamentas. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad tai glaudžiai susiję tik su ES teisingumo darbo tvarkė, tik tai gerai parengti teisėjai gali teisinga taikyti ES teisę, kuri pasraisiais metais, kaip žinoma, labai smarkiai išsiplėtė. Tai taip pat iš ankstinė sąlyga siekiant sklandaus bendarbiavimo sprendžiant tarp valstybinės bylas. Jūs žinote, kad mes ambicingai užsibrėžėme e, e, iki 2000, 2020 metų parengti ES teisės rytyje apie 700 tūkstančių teisėjų. E, Ir šiandieną aš pabandysiu pateikti Jums informaciją, kiek mes pažengėme siekiant šio tikslo, kokie yra faktai ir skaičiai po komisijos komunikato paskelbimo prieš keturis metus. Paminėsiu taip pat ir tas spragas, kur reikia mums daugiau padirbėti ir savo pastangas sustiprinti. Visų pirma, kaip e, matuojame pasiektą pažangą tai šiokia tokia problema, nes tai susiję, susiję su administracinė našta, surinkant statistiką, bet galų gale mums reikia patikimos informacijos e, ir to siekime pernelik neapkraudami tų, kurie užsieima teisėjų mokymu. Per pastarosius tris e, metus e, po komunikato pasirodymo Mes žinome, kad 210 tūkstančių praktikų praėjo apmokymus ES. 2013 metų e, skaičiai sako, kad 90 tūkstančių e, e, teisininkų buvo apmokyti ES teisės tai e, skatina dirbti toliau, e, patikrina, kad e, mes einame teisingų kelių siekdami tokius mokymus suteikti 700 tūkstančių teisininkų. Džiaugiamės, kad mokymo kursuose dalyvauja kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau žmonių. Mes kiekvienais metais taip pat tobuliname ir duomenų rinkimo sistemą. E, tačiau mes matome, kad e, ir tarp valstybių narių e, yra didelių skirtumų, kalbant apie apmokytojų skaičių, taip pat ir apie teisės sričių pasiskirstimą. Kalbant apie teisėjus ir prokuratūrą, prokuratūros darbuotojus, tai ES teisinio e, mokymo tinklo e, pastangomis e, sukurta gera sistema ir čia pasiekti geri rezultatai. Vis tik tai tarp valstybių narių yra nemažų skirtumų ir kai kalbama apie apmokytų žmonių skaičių ir apie tai, kas jiems yra siūloma dėl anstolių ir e, teismų personalo apmokymo. E, juos apmokyti taip pat yra labai svarbu, reikia, jie yra įgalioti teismų sprendimus vykdyti ir turi juos gerai suprasti ir e, būti susipažinę su ES teise. Kol kas tik tai vienas iš dvidešimties antstolių ir teismų darbuotojų yra praėję tokius apmokymus. E, mes e, ketiname toliau e, dirbti, ieškodami finansinių galimybių tobulinti tokius mokymus su Europos parama, Europos Sąjunga, teismų pareigūnų nu, rūmai ketina prisidėti čia, kalbant apie atskiras teisės rytis, civilinė teisė e, pritraukia nemažai e, norinčių e, mokytis, tai yra labai svarbu, nes ES šioje srityje yra labai daug naujų teisės aktų, šeimų teisė ir kiti pavyzdžiai ir mes čia turime statistikas, kad čia neblogai dirbama. E, dabar e, žiūrint į ateitį, ką ketiname daryti padėčiai pagerinti, visų pirma, e, reikia ieškoti didesnio finansavimo. Finansavimas svarbus dalykas, nes dažnai yra gerų projektų, bet norintiems juos įgyvendinti atsiranda finansavimo sunkumų teisingumo finansinė programa E, maždaug 30 procentų skiria e, teisėjų mokymo veiklai, tai nemenkas padidėjimas lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Jau pereitais metais pirmą kartą mes kvietėme pateikti projektus e, specialiai teisėjų mokymui. Eina kalba apie 5 milijonų vertės projektus. Toks kvietimas teikti paraiškas e, buvo pateiktas e, pirmą kartą, susidomėjimas yra didelis ir mes tikimės e, šią iniciatyvą tęsti ir toliau. Informacijos klaida taip pat yra labai svarbus dalykas. Teisingumo portale mes tengiamės pagerinti tai, kaip pateikiama informacija, kad ji būtų lengvai prieinama tiems, kuriems jos reikia. Labai svarbu taip pat toliau palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais e, subjektais, e, ne tik e, komisija, parlamentas, bet ir teisės universitetai ir kitos institucijos turi būti įtrauktos ir palaikyti gerą dialogą ir keistis idėjomis. Tad tiek, gal skubėjau, bet norėjau sutilpti į laiką. E, gal turime problemų teisėjų mokymas ir tie, bet tai nereiškia, kad mes turime šį darbą nutraukti, reikia toliau skatinti dialogą ir pritraukti visus suinteresuotus subjektus. Dėkoju komiteto nariams už e, jų paramą teisėjų mokymui. E, Nekantrai lauksime tolesnio bendro darbo, kad galėtume pasiekti bendro tikslo, kad ES teisę visoje ES taikytų aukštos kvalifikacijos teisininkai praktikai. Ačiū, liko trys minutės, ponė Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai tiksliau labai greitai pakalbėsiu, ar egzistuoja ženklus skirtumas tarp dalyvavimų tose mokymuose tų šalių, kurios smarkiau nukentėjo nuo krizės ir kurių e, personalas, kuriuose personalas buvo sumažintas, aš turiu menyje neteisėjų, tačiau jų padėjėjų ir tarptų šalių, kurios mažiau nukentėjo nuo krizės. Ačiū, atsakysiu vokiškai. Iš tiesų, esama tam tikro skirtumo, turint omenyje valstybių, valstybės narėse sumažintus biudžetinius asignavimus priklausomai nuo krizės poveikio, todėl šie mokymai būtent ypač, ypač tų šalių atstovams yra labai svarbus, nesakyčiau, kad tas poveikis buvo lemtingas, tačiau kuomet jau yra nusprendžiama taupyti, tai e, pirmiausiai taupimą mokymusi, e, mokymų sąskaitą. Todėl savo atitinkamos ataskaitos mes atkreipime dėmesį į tai, kad būtina pastelgti e, ES lėšas, kad spėsime šią problemą. Klausimą uždavė ne ponė Kaufman, bet ponė Regner, tačiau galbūt ne. Tai nelabai svarbu, labai ačiū Jums už. Uh, šios rytį atliekamą darbą, už jūsų pateiktą informaciją, už tą dokumentą, kurį mums išdalinote, kuris parengtas raštu. galėsime net ir po šio posėdžio daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Taigi ačiū, kad atvykote. Dar noriu pranešti, kad kitas komiteto posėdis vyks Birželio 15-16 dienomis. Ačiū už dalyvavimą.